Good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai. Kviečiu visus susėsti. We waited enough time. Jau pakankamai palaukėme ir komiteto nariai regis yra susirinkę, tad pradėkime šios dienos mūsų komiteto posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Esate gavę darbo tvarkės projektą, turite jo savo dokumentų aplankuose, turiu pasakyti, kad yra priedas prie tos darbo tvarkės. Po to, kai jūs praėjusį pirmadienį gavote darbo tvarkę, komisija Liepos 8 dieną perdavė deleguotojai aktą Europos parlamentui. Šis aktas buvo išsiųstas jums elektroniniu paštu Liepos 9 dieną. Taigi, Europos parlamentas atsiduria sunkioj padėtyje. Taisyklės, kurios, kuriomis remiantis sprendžiama dėl deleguotų aktų, sako, kad jeigu parlamentas nepriima e, sprendimo dėl šio akto per du kalendorinius mėnesius, kitaip tariant iki rugsėjo 8, ar jeigu nepaprašoma papildomą laikotarpiam aptarti, tai tuomet tas darbuotis aktas, aktas yra laikomas įsigaliojusiu. Todėl to mes jį traukime šios dienos savo darbo atvarkę. Ir manau, rytojaus darbo atvarkėje galėtume įsitraukti šį, šį, šį uh, dalyką uh, į darbo atvarkę po diskusijų su panu Kesleriu. Ar dar kas nors turi komentarų? Dėl to regisi ne. Tad darbo atvarkė bus laikoma priimta. Dabar protokolo tvirtinimas. E, jūs esate gavę taip pat tuos, tą, tą, tą protokolą birželio 17 dienos ir šio posėdžio metu tie protokolai bus patvirtinti, jeigu iki posėdžio pabaigos neatsiras prieštaravimų. Kitas dalykas. Pirmininkės pranešimai. Turiu du pranešimus ir pabandysiu labai trumpai jūs pristatyti. Pirmiausia, noriu jūs informuoti, kad šį rytą aš dalyvavau susitikime Koter komitete, kom, regionų komitete, Koter komisijoje, šitam regionų komitete. E, Ten buvo daromas pranešimas apie regijų komiteto darbą ir galimybę geriau koordinuoti bendradarbiavimą tarp KOTER e, ir Europos parlamento regijų komiteto. Džiaugiuosi, kad tie klausimai, prie kurių mes dirbame, yra ir KOTER e, darbo tvarkėje. Įvyko Puikus pasikeitimas nuomonėmis ir džiaugiuosi, kad yra tokių idėjų apie bendradarbiavimą ateityje tarp Koter ir Regi komiteto. Kitas pranešimas yra komiteto vadovų e, konferencija vyko Strasbūro sesijos metu to sustikimo metu keitėmės nuomonėmis su ponu Timermans, Europos komisijos vicepirmininku. Tai yra dalis darbo programos, kuri traukta į komisijos ir parlamento darbo atvarkės, e, nukeitimasis nuomonėmis ir glaudesnis bendradarbiavimas tarp vicepirmininkų ir komitetų vadovų yra numatytas dalykas. Aš Ehm, galėčiau pasakyti, kad buvo kalbama apie tam tikrus įgyventinimo laikotarpius, pavyzdžiui, sąnaudos politikos kalbėjom apie koordinavimo priemonės tarp įvairių ES turimų instrumentų, kalbėjom apie e, koordinavimą struktūrinių fondų ir naujo fondo skirtų strateginėms investicijoms. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad ponas Timmermans visiškai sutiko su mano nuomonė ir paremė mūsų pastangas susijusios su sanglaudos politikos įgyvendinimu. Jis be kita ko paminėjo, kad jis 2016 e, metais irgi sieks, kad bendradarbiavimas vyktų, kad jis būtų geras ir kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos politikų tarpusavio koordinavimas. Tai štai tiek būtų mano pranešimų, siekiant jūs informuoti apie tai, kas vyko pastarosiomis savaitėmis ir dienomis, o dabar Tęsime. Pereidami prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra praktinis seminaras, tema teritorinis valdymas ir sanglaudos politika. Norėjau pasakyti, kad Regė kreipėsi į tyrimo komitetą, į B politikos departamentą, kur buvo kalbama apie teritorinį valdymą, nes šis valdymas yra pakankamai sudėtinga politinė savoka, apimanti daug e, sanglaudos aspektų. Ten kalbama ir apie daugia pakopį valdymą, apie eilę kitų dalykų. Jeigu pasižiūrėtumėte šios dienos programai, tai matytumėte, kad išgirstume, išgirstume tris pranešimus su teritoriniu valdymu. Pradėsime nuo įvadinių pranešimų susijusių su uh, sanglaudos politika ir jos įgyvendinimo. Paskui išklausysime apie vietos vyriausybių ar savivaldybių patirtį ir išgirsime teritorinio valdymo geros praktikos pavyzdžių Flandrijos regione. Pranešimus pateiks kolega Home ir ponia Sizama Zilner iš e, tyrimų centro taip pat ponas Šuman, jis yra iš EBPO organizacijos ponas Renė Vanderlek taip pat kalbės, jis yra projektų valdytojas, dirbantis Flandrijos regione ir atsakingas už projektų valdymą. Suteiksiu paskui žodį kolegoms galimybę paklausti ir pakomentuoti ir noriu E, pasakiu, pasiūlyti pusantros valandos maždaug šiam klausimui, paskui apibendrinsime 16.45. Turime taip pat ir Europos komisijos atstovų, ponas Matko iš komisijos regionų direktorato, jis dalyvaus taip pat diskusijoje. O dabar e, žodis e, ponui Bolme ir Zilmer. Labą dieną, ačiū. Mano kolegė ponė Zilmer ir aš pat pabandysime per 15 minučių pabandysime apžvelgti teritorinės valdysenos ir sanglaudos politikos klausimą. Kaip jau sakėme, klausimas yra pakankamai sudėtingas, pabandysiu pateikti peno apmąstymams šiek tiek ir pabandysime diskutuoti, o ne tiesiog daryti detalų pranešimą šios temos. Tiesiog pirmiausia apžvelgsime, kas yra teritorinis valdymas, kaip jis gali būti suvokiamas, kaip būtų galima susijęti su sanklaudos politika, kad galėtume pasižiūrėti, koks yra kontekstas, bendras kontekstas ir kad galėtume išsiaiškinti, ar turime žiūrėti institucinius gebėjimus, kai kalbam apie teritorinį valdymą ir ką turime stimuliuoti. Na ir paskui pateiksime šiek tiek pamastymų apie tai, teritorinis valdymas, kokiu gali pateikti privalumų ir kokiu teikia galimybių. Pabandysime bent jau apie tai padaryti, kad sutaupytume laiką, manyčiau, galėtume pradėti nuo to, kas iš tikrųjų yra teritorinis valdymas ir kaip jį galima apibriežti. Sadina, prašom keletą žodžių apie tai pasakyti. Na taip, šiek tiek aš jau papasakojau apie tai, kas tai yra, kas tai gali būti ir tai nėra galutinis apibrėžimas. Tačiau jūs jau minėjote dvi svarbiausias savokas susijusias su teritorinė valdysena. Ir pirmiausia, turėtume kalbėti apie daugia pakopį valdymą, kuris padeda suburti visus veikėjus iš įvairių sektorių, administracinių lygmenų ir e, Tai padeda laikytis reikiamo požiūrio susijusiu su teritorijos specifiškumu ir tai padeda atsižvelgti į poveikį įvairioms teritorijoms. Taip pat tai leidžia sutelkti strateginį žvilgsnį į vieno sektoriaus politiką arba taip pat ir apžvelgti apskritai visus visuomenės tikslus. Apibendrindami galėtume sakyti labai paprastai, kad teritorinė valdysena yra pirmiausia gera valdysena, kuri turi aiškę sąsąją su teritoriniais tam tikrais e, klausimais ir kuriems reikalinga speciali politika. Tuomet kyla klausimas, o kaip visą tai susijęti su sanglaudos politika. E, susijimas to turi būti labai aiškus. Mes bandome peržiūrėti tris dimensijas. Pirmiausia, žiūrime į vietos politiką, stengiamės išsiaiškinti taip pat ne tik į teritorinę dimenciją, bet žiūrime į tai, kas yra teritoriniai tam, tikri, teritorinės tam tikros stipriosios pusės ir taip pat žvelgiame į strateginę dimenciją. Mes pasirinkome šešis elementus kalbėdami apie dabartinę sanglaudos politiką. Ir mes galėtume aptarti, kad ir visus galėtume pasakyti, kad turime, turime turėti bendras taisyklės. Antra, teritorinis orientavimas, stipresnis orientarinas, tai jis apie 2020 metų laikotarpį tematinis, tematinė koncentracija, partnerystės principas ir integruotos teritorinės investicijos ir vietos e, struktūrų poreikiai taip pat yra svarbus dalykas, nes čia galima užtikrinti geresnį tvarų vystimąsi. Ir taip pat svarbiausias, vienas iš svarbiausių dalykų taip pat yra taip pat ir nacionalinių programų įdėgymas. Taigi mes remiamės šiais šešiais sanglaudos politikos aspektais, trimis dimencijomis ir tai padeda greičiau uh, surasti atsakymus į visus tos klausimus, kas tai yra. Uh, Mūsų vertinimas būtų toks, partnerystės principas, ypač geros elgsenos kodeksas, kuris buvo parengtas šiam programavimo laikotarpį, e, padeda atkreipti dėmesį į tą teritorinę dimenciją e, žymiai stipriau. Būtent į vietas atskiras turi būti telkiamas didžiausias dėmesys. Kai dėl bendruomenių e, vietos vystimo ir teritorinių investicijų, reikia pasakyti, kad taip pat laikomasi to požiūrio, kad spręsinsinos pirmiausia yra vietos problemos. Bet visą tai, pesimistai sakytų, kad galbūt tai yra visą tai labai menkos priemonės, labai nedidelės priemonės. Tai jos be abejo sistemos revoliucijos nepadės įvykdyti, jų efektas yra ribotas. Tačiau kita vertus, 5 procentai nuotyti skirti tvariam vystimuisi irgi yra labai aiški priemonė ir turi e, aiškę sąsąją su tam tikromis teritorijomis. Taigi tai yra naujos priemonės, kurios padeda stiprinti šią politiką. Kita vertus, mes skeptiškiau žiūrime į tematinę koncentraciją, kuri buvo įgyvendinama e, renkantis e, sanglaudos fondus. Taigi mes manome, kad dėl to esame nusiteikę šiek tiek skeptiškiau. Lygiai taip pat žiūrime ir į tą aspektą, kad daugiau dalykų yra perkeliama į nacionalinį lygmenį. Manau, kad įsitraukti svarbu visiems ir nacionaliniams, ir regioniniams veikėjams bendros taisyklės ir orientavimas į rezultatą yra kol kas toks neutralus aspektas ir jo naudingumą dar reikės tikrinti ateityje. Stipresnė valdysena yra svarbus dalykas. Būtina užtikrinti taugia pakopį ir taugia sektorinį valdymą, laikytis to požiūriu, turėti bendras taisyklės ir turėti e, skirtingas finansavimo priemonės Tai yra svarbu ir tai būtų geros priemonės siekiant sustiprinti būtent šio tipo valdymą. Partnerystės principas taip pat yra geras dalykas, nes pradeda suburti įvairius, įvairių lygių suinteresuotų subjektus ir veikėjus. Integruotos teritorinės institucijos irgi yra tas dalykas, kuris aiškiai pabrėžia vietos partnerių vaidmenį. Tai gali būti labai naudinga ir miestų taip pat tam tikrų rodiklių nustatymas padeda sustiprinti valdysenos dimenciją. Tai, na, o pe, perėjimas į nacionalinį lygmenį yra šiek tiek sunkesnis aspektas. Manau, kad e, daugia pakopė valdymo sistemoje labiau reikėtų kalbėti apie vietos teritorinį valdymą. Tačiau kartais galima pasitelkti ir tam tikro sektoriaus partnerius, o nežiūrėti į platesnį kontekstą. Ir dar mes kalbėjome apie strateginį ilgalaikę dimenciją, kaip ji buvo stiprinama. Ir mes pastebėjome, kad daug kas e, buvo palanku ilgalaikiai strateginiai orientacijai. Mums susidarė toks įspūdis, kad ta ilgalaikė orientacija turėtų būti dar labiau pabrėžiama, kad būtų rengiamos pro programos, kurios padeda siekti konkrečių tikslų tiek trumpalaikė, tiek ilgesnio laiko taip perspektyvoje. Tačiau visi tie planai, aišku, daug priklauso nuo to, kaip jie bus įgyvendinti ir kaip programos bus parengtos, kaip valstybės narės su jomis tvarkysis. E, įgyvendinimo kontekstas yra labai svarbus dalykas. Ir iš tikrųjų labai svarbu išsiaiškinti, kaip tas kontekstas gali būti sustiprintas ir kur dar galimybėmis nepakankamai pasinaudojama. Galbūt būtų galima tarti keletą papildomų žodžių apie tai, kokį vaidmenį vaidina kontekstas. Na taip, kontekstas yra labai svarbu tų kontekstų gali būti įvairiausių šiuo atveju. Pirmiausia, institucinis kontekstas e, šalies, regiono ar miesto, e, nes tenka apsispręsti, kas įsitrauks į tų dalykų gyvendinimą. Mes turime skirtingus atsakomybės lygmenius atskiruose lygmenėse ir sektoriuose, žvelgiant į skirtingas valstybės narės, pilietinės visuomenės vaidmuo taip pat yra skirtingas žvelgiant į įvairias Europos vietas. Antra. E, legitimumo kontekstas. Valdysenos procesus tradicijos pas mus yra skirtingos. Tie procesai vystėsi ilgi, laik, ilgą laiką ir tai yra savotiškas mokymosi procesas. Ir žemėlapis, kurį matote skaidrėje, gali padėti jums susiorientuoti. Ir čia galite turėti valdymo kokybės indeksą, pamatyti jį čia. Ir tai rodo politinį stabilumą, politinį efektyvumą šalies, tokį kaip pasitikėjimas ir panašiai. Visą tai rodo, kad mes turime palankesnius įstatymus geriau veikiančius šiaurės šalyje, šalyse, važiuoju, Danijoje, važiuoju, Švedijoje, šiek tiek mažiau e, palankios tradicijos yra rytų Europoje ar, kariuose, ar kur, kai kuriuose pietų Europos regionuose. Trečia, taip pat svarbus, svarbios individualios paskatos. Svarbu, kad žmonės galėtų į teritorinę valdyseną įtraukti tuos visus dalykus. Na ir galiausiai tradicijos taip pat yra susijusios ir su valdysenos įvairiais būdais, susijusi su tuo, kaip įvairios politikos yra rengiamos, galime 3-4 tos būdus tokius išskirti skirtingomis aplinkybėmis, priklausomai nuo to, ko nori e, valdytojai, jie pasirenka vieną ar kitą tą būdą. Na ir galiausiai turime labai skirtingus kontekstus ir nėra vieno sprendimo, kuris tiktų visiems. Aš suprantu, kad tai nėra pats geriausias atsakymas, kurį norėtų visi išgirsti, bet taip, tai yra skirtingi dalykai, tai kontekstas yra skirtingas. Kai dėl institucinių gebėjimų galėtume pasakyti štai ką. Kai dėl institucinių gebėjimų turime žinoti, kad e, daug laiko užima sprendimai šioje srityje, nes būtina turėti laiko ir išteklius, kad būtų galima užtikrinti daugelio veikėjų ilgalaikį dalyvavimą sprendimų prieimime. Ir čia mums reikia pagalvoti apie dviejų tipų subjektus. Pirmiausia, svarbu, kad būtų įmamasi lyderystės. Ir tie, kurie imasi lyderystės, jie turi žinoti, kad yra aiškus paskirstimas kompetencijos ir ties ir atsakomybės, kad jie galėtų dirbti, kad suinteresuoti įsitraukę žmonės galėtų būti ramus ir saugus. Jau sakėme, kad svarbu pritraukti individus, Mes turime tuo būdu užsitikrinti, kad žmonės ir institucijos gali stumti procesą pirmin. Mums taip pat yra svarbus ir kitas kontekstas, kaip atpažinti tuos žmonės, tuos galimus lyderius. Ir galiausiai, na, girdime, ta, sakant tokius pasakymus, kad štai atpažįstamas ta, tas auksas pelenuose, tas sezamo grūdelis, kuris yra toks vertingas. Tačiau taip pat turime pasakyti, kad asmuo ar institucija turi turėti pakankamai gebėjimų imtis lyderystės ir kad jis galės būti tas, kuris užtikrins stabilumą ilgųjų laikotarpių. Tačiau tai yra ne tik lyderystės dalykai, taip pat svarbu ir dalyvavimas. Jeigu norite, kad teritorinis valdysinis procesas vyktų, reikia traukti visą eilę veikėjų Reikia pastelti turimus intelektinius gebėjimus ir išteklius, kad tas dalyvavimas galėtų būti vertingas. Tiesiog jeigu vieną kartą į posėdį ateinama, kitą kartą neteinama, kartą ateinama pasiruošus, kelis kart nesiruošus, tai tuomet mm, toks bendradarbiavimas nebus geras. Taigi instituciniai gebėjimai ir reikiami veikėjai turi būti įtraukti į šią veiklą, jeigu norime, kad tas procesas būtų sklandus. Iš tas procesas yra esminiai svarbos. Technologiniai pasikeitimai irgi yra svarbus. Ir mes galiausiai turime irgi spręsti šiuos dalykus. Gali tas vienas ir tas pats veikėjas atlikti vairius vaidmenis valdysenos procese. Tačiau visais atvejais turime įsitikinti, kad viskas yra sureguliuota taip, kad, yra, kad būtų sudaromas teisinis tikrumas dėl visų bendrų procesų. Galimybė prisitaikyti taip pat yra svarbus dalykas. Būtina, kad e, suinteresuoti veikiai žinotų, kokių tų adaptacijos priemonių imtis, kai jų prireikia. Taigi visą tai yra labai svarbu. Tai gali pareikalauti išteklių. Todėl prieš įsitraukiant į teritorinės valdysenos procesus Turime aiškiai žinoti, kodėl mes tai darome, ką tai padės, ką tai duos, kuo tai padės. Ir Sadbitna galės šiek tiek trumpai papasakoti, kuo tai gali būti naudinga. Kaip jau sakiau pradžioje, teritorinės valdysenos vienas iš bruožų yra tai, kad būtina turėti ilgalaikę strateginę perspektyvą. Tai reiškia, kad tai nėra kažkoks savitikslis dalykas, tai yra priemonės pasiekti kitų tikslų. Laikantis tokio požiūrio, mes geriau galime atsižvelgti į teritorijos specifiškumą, galime geriau panaudoti teritorijos potencialą ir taip pat geriau sužinoti, kur yra kokios problemos. Visus sprendimų prieimėjus suburdami galime geriau koordinuoti įvairias politikas, jų tikslus ir subjektai suinteresuoti turi galimybę geriau susipažinti su taikomomis politikomis ir jas įsisavinti. Taip pat galime žvelgti skirtingas politikas, skirtingus tikslus, skirtingus lygmenis, skirtingus sektorius. E, tie suinteresuoti veikėjai žino reikiamą informaciją ir jie paskui gali spręsti aktyviai klausimus, o ne užsimerkti ar slėpti galvą smėlį ir apsimesti, kad nieko nevyksta. Ir, kaip jau sakėme, tuo pat metu tai yra labai nemažai iššūkio reikalaujantis dalykas. Tai užima daug laiko, tai reikalauja gebėjimų ir išteklių, nes tenka dėstyti įvairiausius požiūrius, kalbant apie įvairiausias politikas. Dėl to kyla klausimas ką galėtume daryti, kad tos iššūkius įveiktume ir kad sustiprintume teritorinę valdyseną. Nes tai yra svarbiausias, ko gero, mūsų tikslas. Na ir užbaigiant, turime priminti, kad teritorinė valdysena nėra savitikslis dalykas. Mes turime pradėti nuo e, teritorijos poreikių ir tikslų išsiaiškinimo. Turim nuo to pradėti. Tik paskui jau teritorinės valdysenos procesas gali padėti rasti efektyvesnius, geresnius sprendimus konkrečioms teritorijoms. To privalu nepamiršti. Tai tiesiog nėra kažkoks savitikslis dalykas, kaip mes sakėm. Teritorinė valdysena yra kažkas, kas mes manome yra tinkamas požiūris. Na ir jeigu pažiūrėtume literatūros įvairių atvejų pasitaikusių Europoje ir pora čia yra popierių išdėstytų, mes manome, kad reikia naujos kultūros viešajam sektoriui Ir vietoj atitikties kažkokio orientavimo būtina pasirinkti kitokį požiūrį, kad žmonės patys e, e, versliai išvelgtų jiems tenkančias galimybės, kad jomis naudotųsi. Nekarta mes esame kalbėję apie tai, kad svarbu įtraukti atskirus individus, kurie gali pakeisti valdysenos procesą. Ir Tam reikalinga parama, kad visą tai būtų galima gyveninti. Na ir dar vienas dalykas, mes kalbėjome apie studiją, kurią, kurią neseniai paskelbė ESB organizacija. Ten kalbam apie teritorinę valdyseną ir ten yra išdėstyti penki dalykai, kurie, man atrodo, irgi yra labai svarbus. Būtina koordinuoti institucijų ir veikėjų skirus veiksmus, būtina integruoti atskirus politikos sektorius, pritraukti suinteresuotus veikėjus. Ir būtina, kad, būtinas gebėjimas adaptuotis prie kei, besikeičiančio konteksto. Tuo pat metu, kai tie, kitaip tariant, kai tikrai pasikeitimų, mes turim būti gebantis į tai reaguoti. Ir turime nuolatos galvoti apie poveikį konkrečiai vietai vieno ar kito politinio proceso. Ir turime neužmiršti tų penkių dalykų, nes jie padeda mums užtikrinti geresnę teritorinę valdyseną ir gyventi atitinkamiausius dalykus. Tad štai, labai trumpai, per tą 15 minučių tiek jums galėjom papasakoti. Pabandėme labai supaprastinti tą labai sudėtingą teritorinės valdysenos procesą. Ir aš manau, kad ta tolesniai diskusija taip pasitarnaus kaip savotiška paskata. Ačiū. Labai ačiū, kalbėjote beveik 15 minučių, bet e, pritariu, iš tikrųjų tai yra labai įdomus pagrindas busimai diskusijai. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį kitam mūsų kalbėtojui, ponui Šuman. Jis e, mums papasakos apie e, valdymą keliais lygmenimis ir vietinės vyriausybės. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad mane pakvietėte į šį praktinį seminarą ir sutikėte galimybę papasakoti apie subnacionalinės vyriausybės SNG. Aš pateiksiu statistinių duomenų, bet tie duomeniai, duomenys bus susiję ne vien tik tai su ES šalimis, bet ir su kitomis EBPO šalimis pavyzdžiui, e, e, Šiaurės Amerikos šalimis, e, Australija ir taip toliau. Kai mes kalbame apie subnacionalinės vyriausybės BPO, visų pirma reikia pasakyti, kad tokių E, su nacionaliniu vyriausybiu yra labai daug. EBPO jų yra beveik 140 tūkstančių. Yra e, dvi šalis, kurios itin išsiskiria. Viena vertus tai yra JAV, antra vertus Prancūzija. Abiejose šiose šalise yra maždaug 40 tūkstančių subnacionalinių vyriausybių SNG Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra tikrai daug e, savivaldybių, municipalitetų. Iš viso yra apie 130 e, e, savivaldybių, apie 4000 regionų ir taip pat yra ir e, tarpinių teritorinių vienetų, kurie užima vietą tarp e, e, regionų arba šalių. Kai mes kalbame apie SNG, mes šalis galime skirti, skirstyti į keletą kategorijų. Visų pirma, E, reikėtų paminėti vieno ligmens valdymą arba e, ta šalis, kur yra keletas valdymo ligmenų EBPO. Yra tokių šalių, kur e, yra vienas SNG ligmuo, tai dažniausiai yra savivaldybės, bet dažniausiai yra du subnacionaliniai valdymo lygmenis yra ir regionų valdymas, ir savivaldybės. Ir yra taip pat tokių šalių, kur e, egzistuoja trys SNG lygmenys. E, tai e, visų pirma yra regionai, tarpiniai vienetai, na ir žemiausias lygmuo yra savivaldybės arba municipalitetai. Ir kai žvelgiame į šios šalis, matome tendenciją kad kuo didesnė šalis, tuo daugiau valdymo ligmenų ji turi. Apie tai kalbėjo ir anksčiau pasisakę prelegentai. Iš tikrųjų, neįmanomas vienas valdymo modelis tinkamas visoms šalims. Labai svarbu atsižvelgti šalies specifiką ir rasti tinkamą subnacionalinio valdymo sistemą. Na, o šioje skaidrėje matome, kaip e, atrodo pirmas SNG valdymo ligmuo. Šioje skaidrėje matome, e, koks yra vidutinis e, šalių dydis, teritorijos dydis ir populacijos dydis. Matome, kad tikrai e, šalių situacija labai skiriasi. Yra tokių šalių kaip Šveicarija, Vengrija, Čekija, e, kur tipinis regionas sudaro apie porą tūkstančių e, kilometrų, kvadratinių kilometrų, ten gyvena apie porą tūkstančių gyventojų, bet yra ir tokių šalių, kaip kad, pavyzdžiui, JAV, kur e, e, paprastai valstija e, užima kad ir šimtą tūkstančių kilometrų ir ten yra milijonai gyventojų. Panaši situacija yra ir Vokietijoje. Taigi, EBPO kontekste šalių padėtis tikrai labai skiriasi. Ir be abejo reikia pasakyti, kad mus domina ne tik kaip atrodo uh, subnacionalinės vyriausybės regionuose mums labai svarbu ir tai, ką jos daro, kiek gali jos turi. Ir čia noriu paminėti tokį dalyką, kaip e, viešosios išlaidos, kurias patiria nacionalinės vyriausybės. Ir e, šiame grafike mes matome, kiek išlaidų patiria SNG ir kiek tai sudaro BVP procentais. Ir vėl matome, kad situacija labai skiriasi. Štai yra tokių šalių kaip Danija, kur apie 60 procentų visų viešųjų išlaidų e, yra patiriamas subnacionalinių vyriausybių. Ir yra tokių šalių kaip kad Graikija, Čilė ar Naujoji Zelandija, kur maždaug tik 10 procentų visų viešųjų išlaidų yra patiriamos subnacionalinių lygmenių, subnacionalinių vyriausybių. Taigi, tai yra tik tais vienas element, iš elementų, e, kuris atspindi subnacionalinių vyriausybių galę. Taip pat netiek svarbu, kiek e, išleidžia subnacionalinės vyriausybės, bet ir kiek galios jos turi primti sprendimus dėl finansinių išlaidų. Štai yra Šiaurės šalis, e, Danija, e, Suomija, Švedija. Čia iš tikrųjų nemažą išlaidų dalį patiria subnacionalinės vyriausybės. bet e, šiose šalise su nacionalinės vyriausybės priema nedaug sprendimų. E, jos e, turi labai aiškiai apibrėžtas kompetencijas ir funkcijas, jos gali naudoti viešai biudžetą, bet neturi tokios jau didžiulės veiksmų laisvės priimti sprendimus dėl išlaidų. Ir to reikėtų nepamiršti, žvelgiant į šią skaidrę. Likščiau kalbėjau daugiausia apie regionus ir valstybės, o dabar uh, Norėčiau e, perėti prie savivaldybių lygio ir visų pirma miestų teritorijos. Kodėl norėčiau kalbėti apie e, miestų savivaldybės? Na, jos yra e, ypatingos. Ir jeigu mes vėltumėm į miestų teritorijas, tai pamatytumėm, kad šios teritorijos labai glaudžiai susijėtos e, socioekonominė prasme. Visi iš mūsų, kurie gyvena metropoli... E, miestų teritorijose, žinome, kad mes gyvename galbūt viename miesto gale, dirbame kitame miesto gale, dar kitur į kitą miesto e, kvartalą važiuojame apsipirkti, dar kitur sustinkame su draugais. Taigi mes tarsi judame po visą miesto teritoriją. Bet Kalbant apie EBPO šalis, e, visos šios glaudžios sanglaudos e, paprastai e, nėra tinkamai atspindėtos. Štai šioje skaidrėje matome, kiek savivaldybių tenka šimtui tūkstančių gyventojų miestų teritorijose. Tarkim, vidutinėme mieste gyvena apie 100 tūkstančių gyventojų. Ir matome, kad skiriasi e, miestų savivaldybių skaičius EBPO šalise. Ir dėl to kyla tam tikrų problemų, nes vis dėlto reikia koordinuoti kai kurią politiką tarp skirtingų savivaldybių. Pavyzdžiui, transporto e, politiką, e, žemėtnaudą, žemėtvarką, e, viešosios paslaugos, jas irgi reikia koordinuoti, siekiant užtikrinti, kad tokios paslaugos būtų veiksmingos ir kainuotų kiek manoma pigiau gyventojams. Ir kai yra šimtai ir tūkstančiai savivaldybių, tai atsiranda ir tam tikra trintis. Ir dėl to kyla tam tikrų iššūkių ši trintis ir iššūkiai yra susiję su tuo, kad e, savivaldybių struktūra e, netitinka e, jų funkcijų. Tai ypač pastebima pastaraisiais metais, ypač miestuose. Pastebima tendencija E, visose BPO šalise, kad bandoma įgyvendinti valdymo reformas. Bandoma sukurti tokią valdymo sistemą, kuri e, geriau atspindėtų, jog miestų savivaldybės tarpusavėje labai glaudžiai susijusios. Yra imamasi kartais radikalių priemonių, kartais tiesiog apjungiant keletą savivaldybių, bet dažniau matome, kad yra kuriama miestų valdžia miesto institucijos, miesto organizacijos, kurios yra virš savivaldybių ir e, kurios koordinuoja įvairių savivaldybių politiką. Ir iš tikrųjų toks požiūris praktikoje gana gerai pasiteisina. Turime nemažai sėkmingų pavyzdžių. Ir galbūt e, būtent e, e, toks sprendimas tiktų didžiausiam skaičiui miestų savivaldybių. Tai yra, reikėtų siekti, kad administracinės savivaldybių skaičius atitiktų ir funkcinės savivaldybių skaičių. Šis požiūris tikrai yra gana daug žadantis. Tiek yra iš mano pusės. Mes e, esame pateikę pranešimų šiuo klausimu, jeigu e, esame pateikę publikacijų šiais klausimais, galbūt jūs e, jos sudomins. O jeigu turite kokiu nors klausimu dabar, tai melai jos atsakyčiau. Labai ačiū. Na, dabar norėčiau suteikti žodį Rane van der Lek, kuris papasakos apie teritorijų planavimą Flandrijoje. Uh, Labai ačiū. Dėkuoju už man suteiktą puikią progą nubriežti tą sąsiją tarp Europos sąnaudos politikos ir regioninės praktikos, nes aš manau, kad yra iš tikrųjų labai svarbu priimti politiką ir įgyvendinti kuo efektyviau visais lygmenimis. Pradėkime nuo svarbiausios informacijos susijusios su vadinamoju Bruselio North and Fringe šiaurės pakraščio projektu. Projektas vyko parengus specialų vystimosi planą. Mes supratome, kad mums reikia tiesiog praktikoje patikrinti daugelį naujų idėjų ir, poli ir požiūrių, politikos formavimo požiūrių. Mes sakėme, na gerai, pasinaudokime vienu, vieną tą teritoriją, vieną labiausiai užimtų, tai yra šiaurinė Briuselio pakrašio teritorija ir mes ten pasirinkome tokį požiūrį, sakom, jeigu ten tos mūsų politikos ir požiūris veiks, tai paskui galėsime jas išplėtoti visą regioną. Projektų pasirengimas prasidėjo jau 2012-aisiais, tačiau pradėtas projektas buvo 13 metų rūpjūtį. Visą tai todėl, kad norėjome įsitikinti, kad visi formalumai bus atlikti tinkamai. Tas formalus pradėjimas projekto reiškia, kad tuomet jau mūsų projektai buvo patvirtinti, jau buvo suburta komanda ir buvome jau numatę biudžetą projektui. Svarbu taip pat ir tai susijusiu tos šiaurės pakašio projektu yra tai, kad tas projektas vyko šalia Briuselio sostinės regiono. Ir buvome sudarę su Bruselio regionu bendradarbiavimo susitarimą ir taip pat su e, Flandrijos atitinkamu regionu. Suformulavome keletą projektų, tikslų jiems, kurie atrodo elementarūs, tačiau tuo pat metu svarbus. Projektų pirminis tikslas buvo nusistatyti ilgalaikę darbų programą regiono plėtrai. Mes sakėme, na gerai, mes turime sutikti su tuo, kad daug projektų vyko toje erdvėje ir tuo metu mes taip pat norėjome susijęti tuos vykstančius projektus su kitais dalykais. Mes šiek tiek paaiškinsime paskui, kaip viskas vyko detaliau. Pirmiausia, pažiūrėkime projekto turinį. Tai buvo pirmas žingsnis. Siekėt įgyvendinti projektus. Siekėme pirmiausia labai konkrečių tikslų. Iš pradžių turime bendrus tikslus, e, siektami bendro vystimosi plano įgyvendinimo. Tai reiškia, kad bendras tikslas buvo suformuluotas, tie tikslai buvo aptarti suinteresuotų asmenų grupėje, kad paskui galėtume susitarti, kaip tai bus įgyvendindama kad, ir taip pat susirėmė dėl prioritetų. Taigi, Briuselio regionų pakraščių tai reiškia, kad mes turėjome pasinaudoti demografijos augimu, kad galėtume urban, e, miestų e, erdvės valdymo klausimus spręsti kitaip, kad galėtume uh, priimti sprendimus dėl žemės panaudojimo, nes regione tai yra labai svarbu. Taip pat norėjome pagerinti e, sveikatos paslaugų teikimą, nes žinome, kad e, e, Briuselį juosiantis greitkeliai dažnai būna pilni transporto grūščių, taip pat turime skatinti socialinę samklaudą, ir norėjome, kad žmonės galėtų naudotis regionu, norėjome, kad būtų sukurta tvirta e, ekonominė struktūra, kuri būtų pakankamai atspari ir naudinga regionai. Be abejo. Be abejo, tas šiaurinis pakraštys nebuvo tokia paprasta vietovę, kurią buvo galima sutvarkyti. Mes rėmėmės teritorinės valdysenos principų, siekdami to erdvės vystimo plano gyvendinimo. Mes supratome, kad reikia viena vertus pasiskirstinti atsakomybę, tačiau įgyvendinimas, pasikeitimai teritorijoje buvo kiti du labai svarbus aspektai. Kaip tą viską padaryti? Mes Ilgą laiką dirbome, remdamiesi subsidiarumo principu, tačiau susidūrę su realybė pastebėjome, kad subsidiarumo principas ne visais atvejais pasiteisino. Ir dabar kai kuriuose valdymo lygmenyse yra būriamas į tinklus, kad būtų galima pasitelkti žinių tam tikrus, kompetencijos centrus, praktinio įgyvendinimo veikėjus ir taip toliau ir panašiai. Tai yra daug labiau komplikuotų dalykų, ne tik valdysenos tinkamas paskirstimas. Taip pat turime išmokti ir suprasti, kad skirtumai atskirų teritorijų dėja egzistuoja ir kad turime e, siūlyti iniciatyvas, o paskui dėrėti dėl atskirų programų patvirtinimo ir jų gyvendinimo. Tai reiškia, kad tos išdėstytos idėjos turi būti interpretuojamos atskiruose regionuose, ta, kad reikės rasti konsensusą ir siekti tos integracijos. Taip pat būtina susitarti dėl valdymo principų, kuris reiškia, kad koks nors vienas projekto oponentas negalėtų blokuoti viso projekto. Kitaip tariant, mes kalbame apie aukštesnio lygmens valdymą ir žemesnio lygmens valdymą. Ir būtina susitarti dėl to, kad tas aukštesnis lygmuo neblokuos viso projekto. Taigi, kai atsikraustėme gyveninti projekto į tą pakraštį, mes pastebėjome, kad 70 projektų jau vyko, kad 30 buvo jau pradėtų. Taip pat matėme, kad yra daug valdysenos vaidmens ir lygmens ir federalinis lygmuo, kuris labai susijęs su oro uostu, du autonominiai regionai Ir tai iš tikrųjų buvo tai, kas komplikavo dar labiau situaciją, nes regionai konkuravo tarpusavį dėl skirtingų lingvistinių dalykų, dėl įvairių kitų dalykų. Oro uosto teritorija irgi yra sudėtinga teritorija. E, ši teritorija apima kitą ko 20 savivaldybių. Teritorijas skirsto ne vyriausybės, bet visuomenės veikėjai. Taip pat svarbu pasitelkti Um, visuomenės suinteresuotus subjektus, įmonės, piliečius ir, ir kompetencijos centrus. Visą tai buvo pradinis projekto taškas. Ką galiausiai darėme? Mes parengėme teritorinio valdymo požiūrių, kuris buvo paremtas tam tikrais veiksmais. Pirmiausia, kalbėti reikėtų apie bendradarbiavimą. Tai buvo viena iš pirmųjų tų veiksmų eilučių. Ir tai padėjo pasiekti bendro sutarimo, užtikrinant valdymą tarp atskirų regionų. Galiausiai geras dalykas buvo tai, kad pakvietėm daugelį suinteresuotų subjektų dirbančių toje teritorijoje ir sukūrėme tam tikrą tinklą, platformą. Norėdami užtikrinti, kad tie suinteresuoti subjektai galės vieni kit, su kitais susitikti įvairiuose susitikimuose, forumuose ir panašiai. Na ir galiausiai mes norėjome taip pat, kad vyktų, kad būtų surinktas, surinktas tam tikras informavimas apie regiono ateitį. Mes e, įvairius interesuotus objektus supažindiname su vairiais realybės aspektais konkrečiose teritorijose. E, mūsų projektų įgyvendinimui tai padėjo, nes mes numatėme, kokios yra sąsajos tarp įvairių subjektų vykdomų projektų. Ir mes taip pat parodėme, kad galimi konfliktai yra įmanomi išspręsti ir kad daugiau privalumų yra bendradarbiauti. Taip pat piliečių įtraukimas ir vartotojų įtraukimas buvo labai svarbus ir pozityvus žingsnis. Mes siekiam užmėgsti ryšį su jais Ne tik dėl to, kad jie įsisteigė yra vienoje ar kitoje teritorijoje, bet ir dėl to, kad jie turėjo daug informacijos. Jie žino įvairių su teritorijomis susijusius aspektus daug geriau negu koks nors savivaldybės klerkas. Kairiai pusė, štai jeigu pamatytumėte, mes pažymėjome štai tokią skurmę priemonę pagrįstą Google Map. Tai padeda atskleisti to regiono, apie kurį mes kalbame, įvairius iššūkius ir privalumus. Ten yra paliekama per dieną maždaug tūkstantis puikių minčių, kurias vartotojai šio tinklo čia patalpina. Ta, ta informacija atnaujinama kasdien. Mes e, taip pat naudojame ir labiau įprastomis priemonėmis, tokiamis kaip mūsų tinklalapiai ar e, E, dienraščio siuntimas ir panašiai. Na, manau, kad teritorinio vystimosi politika, regionų vystimo politika ir sanglaudos politika kol kas dar palaiko tarpusavį tokius sunkokus santykius. Ir man atrodo, kalbant apie projektų gyvendinimą, reikėtų intensyvinti tą bendradarbiavimą, nes e, teritorinės investicijos yra labai svarbus dalykas nes kai tos investicijos ir vieno projekto finansavimas sutampa su kito projekto poreikiais, tai gali padėti suburti dirbti kartu įvairius veikėjus. Mes neturime susitarimą administracinių lygmenių dėl to, kad tam tikroje teritorijoje bus atlikti tam tikri darbai. ES finansavimas kol kas yra susijęs su politiniais pasirinkimais, o nenukreiptas į konkretaus turinio siekimą. Mes diskutuojame politinį lygmenį. Ir stengiamės, kad teritorinio investavimo vienas ar kitas projektas būtų įgyvendintas. Siekiame tos trapios pusiausvyros tarp atskirų subregionų mūsų teritorijoje ir galiausiai esame matę, kad kiekviena teritorija nori gauti to Europos finansavimo pirago gabalą. Kiek mačiau, per pastaruosius trejus metus mums įgyvendant savo projektą, mačiau, kad tas finansavimas, kai jis yra teritoriniam vystimui skirtas, tai labai svarbu yra suprasti, kad regionai, regionų vyriausybės daug ką nuveikia patys Mes pradėjom štai tokį savo projektą ir dabar įgyvendiname tai, ką galime. Tačiau pridėtinės vertės galėtų suteikti ES fondai. Manau, kad remiant projektus, kurie siekia daugiau negu įprastiniai dalykai, galima būtų nuveikti daugiau. Tai galėtų būti kažkokie projektai, kurie palaiko ES tam tikrų tikslų savotišką apriepti. Ir norėčiau pasakyti, kad ES finansavimas galėtų sutelkti, suteikti papildomą vertę teritorijose, kurių geografinė patirtis yra nevienoda, situacija nevienoda. Tai tiek būtų mūsų patirties, dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū. Ačiū už tokį atvirą pasakojimą ir pasidalymą savo patirtime. Mėly kolegos, o dabar žodis jums. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Gal regionės plėtros komiteto nariai turėtų klausimą mūsų svečiams? Panas Nisteleroj. E, labai ačiū. Ačiū už tai, kad e, šiandien pas mus atvykote. Mūsų komitete yra rengiamas e, pranešimas tais klausimais, apie ką ir jūs kalbėjote. Taigi mes siekime parinkti išsamų pranešimą. Aš pabandysiu apžvelgti visas prezentacijas. Visų pirma, Dėl e, europinių e, e, iniciatyvų e, pridėtinės vertės. E, štai e, e, Flandrijos atstovas kalbėjo apie tai, e, ką galima padaryti. E, E, kai kurios e, taikomos e, europinės procedūros yra ir sudėtingos, gremėzdiškos. Jeigu taip yra, tai kodėl mes turėtumėm skatinti jomis naudotis? Procedūros turėtų būti praktiškos, atsižvelgiančios į vietos ypatumus. Taip pat reikia paminėti ir susitelkimą ties pasirinktais klausimais arba temomis. Ir būtent e, tai ir reiškia, kad e, regionai neturėtų gauti e, neriboto biudžeto, kurį galėtų panaudoti savo nuožiūrą. Regionai turėtų siekti europinių tikslų, pavyzdžiui, ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo. Kurimo Be abejo, e, parlamentai turės primti savo sprendimus, atsižvelgdami į nubriežtą politikos kryptį. Jūs taip pat sakėte, kad e, šeštajame sanglaudos pranešime trūksta iškumo. E, ar penktame pranešime arba penktoje ataskaitoje buvo viskas labai konkretu, o dabar tas konkretumas yra susilpnėjęs. Tai kodėl atsirado tokie skirtumai? Pirmininkė pradžioje paminėjo e, ir regionų komitetą. Aš žinau, kad regionų komitetas vadovaujasi teritoriniu požiūriu. Ir iš tikrųjų, tai, ką jūs vertinate kaip politikos nacionalizacija, E, tai iš tikrųjų vyksta. Ir reikėtų įvertinti šio proceso poveikį. Ataskaita teigiama, kad taip atsitiko dėl Europos semestro, dėl e, Europos strategijos 2020. Ne? vis dėlto mes dar esame įsitikinę regioninės dimensijos prasme. Kaip Jūs manote, kokia yra e, teritorinės sanglaudos e, ateitis? Ar dabartinės procedūros yra pernelyg e, sudėtingos ar ne? Ar reikėtų apsiriboti tik tam tikromis temomis? Ir dar vienas pastebėjimas Buvo pasakota, kaip skiriasi BPO šalių padėtis. Vienoje iš skaidrių matėme, kad 10 procentų viso viešojo biudžeto e, Graikijoje e, išnaudoja regionai. Ar e, jūsų nuomonė didesnis regionuose panaudotų biudžeto dydis leidžia skurti daugiau darbo vietų, užtikrina spartesnį ekonomikos augimą. Ar yra ryšys tarp e, valdžios decentralizavimo, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje, ir pasiektų rezultatų? Tai tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Aš žinau, kad mūsų svečiai jau yra pasirengę atsakyti, bet aš visų pirma siūlyčiau išklausyti visus klausimus, o paskui išgirsime atsakymus. Ponas Eterič, prašom. Ačiū. Aš turiu konkretesnių klausimų. Dabar išgirdome keletą prezentacijų apie teritorijų valdymą, apie uh, E, sanglaudą. Mane ypač domina e, e, vakarų Midlands teritorija Anglijoje. Ir dabar ten bandoma keisti valdymo struktūrą. Tikliau kol kas vis dar vyksta diskusijos apie tai ir jos gana kontroversiškos. Kaip Jūs manote, ar Jeigu bus sustarta dėl bendro valdymo, tai bus apjungtos, e, pažiūrėjau, kelių miestų institucijos. Ir ar jūsų nuomonė tai būtų žingsnis teigiama linkme? Taigi, kalb... pirmas klausimas apie vadinamąjį combined governance. Ir kitas klausimas, kaip Jūs manote, ar e, e, regionai gali ir apsispręsti nedalyvauti bendrame valdyme. Kaip tai yra, kaip būtų siekiama, siejama su e, sanglaudos politika ir kaip jūs manote, ar yra kažkoks tai sprendimas tinkamas visiems ir net gerai pasirinkus, ar yra ir tam tikra veiksmų laisvė. Taigi dabar e, Midlands regione e, vyksta diskusijos apie bendrą apjungtą instituciją Combined Governance ir kaip Jūs manote, ar tai būtų tinkama išeitis ir kitams regionams. Ponas Celer, ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ekspertams už pasisakymus. Buvo pateikta tikrai labai spalvinga situacija visoje Europoje. Tikrai padėtis valstybėse labai skiriasi e, konstitucinė sąranga valstybėse labai skirtinga. Taigi yra didžiulė valdymo formų įvairovė. Aš anksčiau dirbau e, kaip e, savivaldybių politikas ir žinau, kad žmonės angažuojasi politikoje tada, kai jie e, supranta problemas, kai jos, jiems problemas tampa aktualios. Aišku, kuo aukštesnis valdymo lygmuo, tuo e, problemos yra sudėtingesnės ir tuo yra sunkiau motivuoti žmonės kažką daryti. Kalbant apie europinį lygmenį, tai viskas yra dar sudėtingiau, dar e, sunkiau visas problemas suprasti. Ir būtent dėl to ir buvo sukurta regionų politika arba sanglaudu politika siekiant uh, užtikrinti uh, sąsają su žmonėmis, siekiant priartinti europinę politiką prie žmonių. Yra numatyta ir europinė pagalba regionams ir subregionams, tam, kad būtų galima įgyvendinti tokius projektus, kurių nebūtų įmanoma įgyvendinti e, naudojant vien tik savo lėšas. Tarsi keletą žodžių apie rytų e, Vokietiją, Berlyną. E, pavyzdžiui, rytų Berlynas e, e, skiriasi nuo vakarų Berlyno, nors tikrai per 15 metų tas skirtumas labai sumažėjo. Dabar dėl naujo programavimo laikotarpio. Per paskutinės dvi savaitės aš E, konsultavausi su tais žmonėmis, kurie e, reiškėsi e, regionų politikoje, sanglaudos politikoje, kurie atstovauja regionus ir kurie būtent užtikrina sąsąją tarp europinio ligmens, pažiūrėjau, Europos komisijos ir federacinių žemių, miestų valdžios atstovų. Ir pastebėjau, kad sanglaudos politika praktiškai yra sunkiai įgyventinama dabar regionų lygmenių. Mes daug kalbame apie politikos supaprastinimą, bet pagalvokime apie e, sanglaudos politiką, kurią turėtų įgyvendinti miestai ir regionai. Ji yra tikrai labai sudėtinga. Ir dažnai vietos politikai tiesiog pasiduoda, sako, kad jie nesugeba įgyvendinti visų taisyklių. Uh, Ir man kyla klausimas, ar tai buvo padaryta sąmoningai, ar ta sanglaudos politika specialiai yra sukurta tokia sudėtinga, ar tam buvo kažkokių tai priežasčių. Jeigu e, neįmanoma tiesiog vykdyti regionų politikos, sanglaudos politikos, jeigu valstybės e, dalį lėšų iš e, regioninių fondų naudoja kitiems tikslams, tai tuomet Man atrodo, kad yra sunaikinama e, teritorijų e, sanglaudos politikos dvasia. Ir dėl sustelkimo ties tam tikrais klausimais arba temomis. Aš tikrai manau, kad lėšos turėtų būti panaudotos tikslingai, bet baiminuosi vieno dalyko tą supratau ir konsultuodamasi su paprastai žmonėmis. Yra sudaroma e, regionų e, politika, bet e, labiau atsižvelgiama į europinės taisyklės, o ne į tikruosius regionų poreikius. Ir regionų e, atstovai mūsų prašė į svarbiausių klausimų sąrašą įtraukti ir jiems rūpimus klausimus arba rūpimas temas. Aš manau, kad reikia atsižvelgti regionų poreikius ir kokie yra regionų tikslai. Dabar dėl miestų. arba teritorinių vienetų apsijungimo tam, kad galėtų įgyvendinti bendrus projektus finansuojamus iš ES biudžeto. Tai čia yra sukurta labai daug biurokratinių taisyklių, jos labai smulkmeniškos. Ir nors oficialiai e, sakoma, kad siekiama kovoti su korupcija, bet e, e, kartais viskas tiesiog virsta labai smulkmeniškomis taisyklėmis, kurias sunku įgyvendinti. Ir aš manau, kad turime būti atsargus. E, neturėtumėm sukurti tiek daug e, taisyklių, kuris užlugdytų pačią mūsų vykdomą e, politiką. Vis dėlto regionai yra labai skirtingi. Ir mes turėtumėm uh, E, stengtis e, stiprinti regionus, naudodami struktūrinius fondus, bet e, regionai turėtų patys nuspręsti, kokie yra jų poreikiai. Ir tikrai reikėtų pasistengti regionų nesužlugdyti. Ir e, jeigu mes nepakeisime požiūrio, tai ko gero po 2020 metų jau iš viso nebereikės kalbėti apie regionų finansavimą iš struktūrinių fondų. Reikėtų suteikti geresnės galimybės regionams pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti visiems mūsų pranešėjams, sako pa, e, mūsų kita kalbėtoja. Iš tikrųjų, e, šis praktinis seminaras yra puikia galimybė e, pasigilinti į šios klausimus, pavyzdžiui, apie teritorinį valdymą. Labai svarbu pasikeisti geriausią turimą patirtimį. Aš turiu keletą klausimų. Norėčiau e, pirmą klausimą pateikti ponams Bene ir Silmer. Jūs sakėte, kad e, nėra tokio požiūrio, kuris tiktų visiems regionams. Taip, aš tam pritariu, bet e, kaip Jūs manote, ar yra kažkokia tai geriausia turima praktika arba sėkmės rodiklis? Gal yra kažkokių tai kriterijų, pagal kuriuos galima būtų nustatyti, kad vykdoma politika yra sėkminga? Ir kitas klausimas dėl e, daugiau kompetencijų suteikimo e, e, vietos ir regionų valdžiai. Čia prisiminsiu tai, ką pasakė ponas Renė van der Lek. Struktūrinių fondų lėšos yra panaudama siekiant politinių tikslų, ne tiek atsižvelgiant į realią situaciją pažiūrė siekiama tokių tikslų kaip e, kova su klimato kaita, e, miestų plėtra. Noriu pastarauti, ar jūs turite kokiu nors rekomendacijų, kaip vietos ir regionų lygmenių būtų galima užtikrinti, kad e, vietos ir regionų institucijos prisimtų daugiau atsakomybės vietos ir regionų politikai turėtų turėti galimybę pasinaudoti e, savo turimomis žiniomis apie miestų regionų ypatumus, kai yra panaudojami regionų regi, e, struktūrinių fondų e, lėšos. Kolega Bogovič. Na, sam imam tudi za sabo 13 izkušenj na mestu. Ačiū už sutiktą žodį, ačiū už diskusijas. Mano patirtis labai ilga, dirbau kaip meras, po to dirbau nacionaliniam parlamente, parlamentaru, dabar čia. Taigi labai daug dirbau su savivaldybėmis ir atsižvelgiant į tokią patirtį galiu tvirtinti, jog esu įsitikinęs, kad gera vietinio lygio organizacija yra sąlyga, kad ir nacionalinėme lygyje viskas funkcionuotų gerai. Jeigu dabar pasižiūrėsiu į ketvirtą ir penktą skaidrę, tai čia labai įdomu pažymėti, kad savivaldybių dydis yra svarbus faktorius Tačiau nėra tiesioginės sąsajos e, su regionų dydžiu, su savivaldybių dydžiu ir su jų vystimusi. Šiaip ar taip. Penktajame, penktojoje skaidrėje svarbu subsidiarumo principas. Visą tai rodo, kad e, E, jeigu vietinėme lygyje šalis yra gerai įsivyšiusios, tai ir bendrai paėmusios yra įsivyšiusios gerai. Reikia funkcinį lygį e, iškelti e, į pirmą planą ir jeigu dabar pasižiūrėsime, kaip sujungti regionus ir savivaldybės, taip diskusijos pakryps labai įdomi linkme. Šiaip ar taip labai greitai galime rasti sąlyčio taškų, kai kalbė, kalbantis su suinteresuotais asmenimis. Šalia to, kad e, valstybė yra formaliai organizuojama, reikia dar ir pasižiūrėti, kaip tas darbas yra organizuojamas, kaip vykdomi projektai ir panašiai. Tai e, sanglaudos politikoje mes dažnai matome, kad statistinėme regione gana sunku įgyvendinti kai kurios projektus. Būtent e, į šį klausimą mes visi turėtume labai atkreipti dėmesį. Būtent e, čia reikėtų dar labiau atkreipti dėmesį į, tunel, į turinį ir dar daugiau dėmesio skirti sanglaudai e, per keletą ateinančių metų. E, pasižiūrėti, kaip žmonės galėtų keistis tarpusavėje gyvendinant konkrečius projektus, kurie galėtų jiems duoti konkrečios naudos. Būtent taip žmonės galėtų suprasti, kokią naudą iš tiesų duoda Europos Sąjunga. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai, nes regis vėluojame. Turiu trumpą klausimą dėl teritorinės valdysenos. Mano supratimu, Tai nėra savitikslis dalykas taip pat. Ta klausimą iškėlė kolega Vanystas Roj. Kaip Jūs manote, ar tai gali e, padėti mums paskatinti ekonomikos saugimą ir tvarių darbo vietų kūrimą? Kitas klausimas. Aš manau, kad visa tai yra susiję ir su išmanaus, išmanios specializacijos klausimas. Ar galėtumėt paaiškinti, e, įgūdžius reikalingus teritoriniai valdysenai ir gebėjimus valdytojams, kurie dirba tose teritorijose, pasitelkti inovacijų strategiją, tą išmaniosios specializacijos strategiją. Dėkoju, pirmininkė, ačiū už klausimą. Ir tai yra dalis to klausimų, kurį aš noriu užduoti, nes diskusija tęsiasi tarp mūsų. Aš Esu tvirta rėmėja, e, pasisakanti už tvirtą sanglaudos politikos teritorinį elementą, nes manau, kad teritorinis požiūris yra tas, kuris padeda pasiekti rezultatų arčiau Europos piliečių. Kita vertus mes turime ir kitą nacionalizacijos viziją, kaip jūs sakėte, daugelie programų Ačiū už jūsų pasisakymus, jūs gavote daug klausimų, nebent dar koks nors būtų regisi, ne. Tad štai dabar norėčiau pakviesti jūs atsakyti. Ačiū už tos klausimus, kurie buvo tikrai labai įvairialypiai. Aš pradėsiu ir tikiuosi, kad mano kolegė papildys. grįžkime prie to, ką sakė ponas Vanys Telroj. Manau, kad mes turime labai aiškiai suprasti vieną vertus, mes kalbame apie projektų lygmenį. E, štai kolega iš Flandrijos minėjo tą lygmenį. Būtina pasirinkti atitinkamą požiūrį, traukti ir į e, reikiamus veikėjus. Ir buvo sakoma apie tai, kad tai yra labai kartais grėmėsdiškas e, dalykas, prie kurio reikia teisingai prieiti. Mes kalbėjome labiau apie politikos lygmenis, kuris sudaro tam tikrą rėmą visam tam, kas turėtų vykti. Tad mes čia nekalbėjome apie atskirus projektus. Norėjau pasakyti, kad reikia atsižvelgti tai, kaip keičiasi taisyklės, programos. Turim pasižiūrėti, kokios tos taisyklės padėjo pasiekti geresnės teritorinės valdysenos ir kas padėjo geriau pasiekti rezultatų arčiau piliečių vietų ir teritorijų lygmenių. Vidaus diskusija vyksta dėl, te, dėl rezultatų siekimo ir teminės koncentracijos. Jeigu mes žvelgtume vien tik iš teritorinės valdysenės perspektyvos, rizika yra ta, kad sumažės veikėjų skaičius įtrauktų ir tikslų gali būti siekiama labai prieštaraujančių vieni kitiems. Ko norite jūs, ko siekite jūs ir ko nori siekia kiti. Tad būtina pasitelkti teritorinio valdymo požiūrį. Tačiau, kaip jau sakiau, diskusijos tebe vyksta vis tiek dėl to, kas yra politiniai prioritetai. Kas turėtų nusverti, vėlgi, tai yra diskusijos objektas. S2020 strategijos kontekste mes Štai e, sakoma, kad ši e, strategija neturi tvirtos teritorinės dimensijos. Tiesiog ji dar tobulinama. Ir įgyvendinant labai svarbu pasižiūrėti, kas buvo jau atlikta. Taigi dokumente yra likus tokia silpna vieta tam, kad būtų galima pasiekti to, jog vietos ir regioninis lygmuo e, tos projektus patvirtins, jiems pritars, laikys juos savais. E, aš manau, kad tas valdysenos procesas, tokių dokumentų rengimas padeda išlaikyti teritorinę dimenciją. Bet to aš neturiu kažkokio stebuklingo varianto, kaip visą tai galėtų sklandžiai veikti. Tai galiu pasakyti, kad vietos ir regioninius veikėjus reikia labiau įtraukti, rengiant tuos projektus ar juos peržiūrint. Tam, kad būtų galima pasiekti didės, geresnės teritorinės dimensijos jau projektų rengimo e, metu, nes tai padės lengviau įgyvendinti tos projektus kiek vėliau. Tad štai mes bandėme žvelgti ir iš vyriausybės perspektyvos. Ir paskui, aišku, įvairiais požiūriais galima diskutuoti tai, ką mes čia minėjome ir įvairių išvadų prieiti. Tiesiog e, politikai sprendžiamasis vaidmuo turi rasti, kaip ir ką viską teisingai subalansuoti. Taip pat buvo užduotas e, klausimas Silvestr Midland. Kaip e, suburti visus į teritorinio požiūrio tam tikrą struktūrą. Aš nedaug žinau apie šį regioną. Tad nenorėčiau primesti savo nuomonės. Kaip sakė kolegos, būtina žvelgti į iššūkius, apžvelgiant ir įtraukiant visas savivaldybės, kurios turėtų dalyvauti projektuose tos savivaldybės turi dirbti kartu, kad būtų galima geriau atsižvelgti į vietos vystimosi poreikius ir pabandyti kombinuoti visų pastangas. Taigi, pradėčiau nuo tos funkcinės dalies, nuo vystimosi poreikių identifikavimo, o paskui jau būtų galima uh, e, tuo būdu susteikti geresnės sąlygas toms problemoms spręsti. Daug kas čia dar yra savotiškai, na, diskusijų fazės klausimai. Yra įvairių būdų, kaip spręsti šiuos dalykus. Kitas dalykas - geriausia praktika ir sėkmingų kriterijų pasirinkimas. Aš manau, kad čia geros praktikos yra daug. Aš nežinau, reikėtų žodį geriausią praktiką. Jeigu yra plačiai kalbam apie teritorinę valdyseną, tai reikia pasakyti, kad tai yra pagrįsta vystimosi poreikiais tam tikrais, aš jau tą sakiau. Tai yra iš ankstinė sąlyga, e, kurią būtina įgyvendinti. būtina, kad dėl tam tikrų sprendimų būtų tariamasi kartu, kad pozicijos artėtų. Tie du pavyzdžiai, kuriuos galiu prisiminti, būtų toks, vienas iš Stoholmo regionų. Ten vyko daug vystimųjų projektų ir vis jie įvyko dėl vietos e, valdytojų suvaidintų vaidmens. Bet kad, kad būtų išspręsta viena kita problema, vietos lygmuo dažnai turi pasiekti regioninį lygmenį. Ir tai padeda sukurti tam tikrus dalykus, tam, užmėgti tam tikrus kontaktus, kurie būna labai naudingi projektams įgyvendinti. Tai, tai padeda pasiekti sutarimo, kai net, net to sutarimo iš pradžių nėra. Ką daryti man buvo užduota? Tai užduotas klausimas. Ir tai mes sakėm, kad reikėtų tiesiog žaisti savotišką žaidimą, pasikviesti tos žmonės, išaiškinti savo argumentus. Ir sektorių ten buvo įtraukta daug. E, ten buvo kalbama apie 70 klaustukų su įvairiais projektais. Tai mes siūlėme suburti visus suinteresuotus subjektus ir žaisti savotišką žaidimą E, ir parodyti jiems, kad tai, ką vienas e, galbūt centruotas objektas darys, turės poveikio kitam ir taip toliau ir panašiai. Žmonėms tokį žaidimą kartais sunku suprasti bent iš pradžių, bet paskui jie tiesiog sėdi, klauso ir paskui supranta, kad štai, ma, va štai pagaliau mes kažką supratom. Būtent dėl to verta nuo nacionalinio ligmens leistis į regioninį, teritorinį ir panašiai. Čia ir prasideda didžiausi pasikeitimai, nes to žaidimo žaidimas padėjo suprasti, e, kad būtų gyvendinti įvairūs, įvairūs projektai, tad štai tuo lygmeniu daug kas paaiškėjo. Būtina išsiaiškinti, pažiūrėjau, tam tikras technikas, kaip sukurti tam tikrą platformą, kur būtų galima laisvai kalbėti ir, ir kad, kad nereikėtų visiems stengtis kalbėti vien tik formaliai. Aš, pavyzdžiui, manau, kad Rumunijos pavyzdys irgi labai, labai, labai įdomus pavyzdys. Tai Rumunija nėra ta šalis, kur teritorinio valdymo tradicijos yra labai gilios. Bet tai į Timišvarą atkeliavo daug pabėgėlių, kur jie susidūrė su sunkumais. Vietos administracijams atrodė nepasiekiama. Viena iš nevyriausybinių organizacijų ilgus metus bandė suburti suinteresuotus subjektus, kad būtų rasti sprendimai tų imigrantų gyvenimui palengvinti. Ir kaip tie imigrantai galėtų gauti švietimą, rasti darbą ir panašiai. Nevyriausybinės organizacijos tie žmonės dirbo taip sėkmingai, kad ta, kad ta praktika buvo ne tik tam regione sutelkta, bet ir kitose regionuose pradėta plėtoti. Buvo priimti teisės aktų pakeitimai nacionalinių lygmenių tam, kad ta nevyriausybinė organizacija galėtų įgyvendinti savo e, idėjas. Taigi, kaip aš sakiau, tas procesas gremėzdiškas, daug laiko pareikalavęs, reikėjo suburti vairius suinteresuotus veikėjus, bet pagaliau ledai pajudėjo. Ir būtina be abejo kartais prisitaikyti prie esamo konteksto. Nes štai, pažiūrėjau, kalbėjau apie Rumuniją. Tad būtina atsižvelgti į tai, kas jau vyksta, kas jau yra susiklostę vienoje ar kitoje vietoje. E, svarbu taip pat išsiaiškinti, kaip žmonėms suteikti galių, kad jie galėtų vienus ar kitus darbus atlikti. Aš bent jau nemačiau kažkokių kitų papildomų dalykų. Pavyzdžiui, Rumunijoje mums sakė taip, kad jeigu negalite patekti į pastatą pro duris, lyskit pro langą, jeigu labai reikia. Tad štai, būtent toks mentalitetas padėjo žmonėms nemesti to, ką jie pradėjo. Jie suprato, kad reikalingi pakeitimai, kad jie turi bandyti dar ir dar. Stoholme vėlgi vaikinas, kuris pradėjo mokyti visus to žaidimo, iš kurio visi juokdavosi. Kaip, kaip čia mes žaisim, ha, ha, ha, sakydavo visi. Bet jie pamatė, kad ilgainiui tas jo žaidimas davė labai konkrečių rezultatų. Aš nežinau, ar, ar kitos institucijose tai vyksta. Gera organizacija vietos regioninių lygmenių yra labai reikalingas dalykas. Vyriausybės procesai yra taip pat apimantis ir nevalstybinius subjektus. Tad ir tuo galima pasiremti. Na, o kalbant apie išmanę specializaciją, reikia pasakyti štai ką. Mes šiame pranešime apie tai nekalbame, tačiau žinau, kad vyksta diskusija ir kalbama apie daugelį tą išmanios specializacijos galimybių projektų. Atskiruose teritorijuose bandoma tai kartoti ir jeigu kartais matome gyvendinant kokią nors sėkmingą iniciatyvą, dažnai tai yra tam tikrai vietai tinkanti specializacija. Ir tuomet paskui kyla klausimus, tiksliau kyla klausimus prieš įgyvendintas strategijas, ar turime vietoje visas reikiamas sąlygas, ar turim reikiamus suinteresuotus subjektus, kad tai būtų įgyvendinta. Nes dabar naudinga kalbėti šiomis temomis, štai išmani specializacija, tačiau turime pastebėti, kad projektai gali vystyti, vystytis patys įvairiausi. Štai, pavyzdžiui, žmonės grįžta ūkininkauti į kaimo vietas. Ar tai yra išmani specializacija? Galėtume galvoti ir taip, ir taip. Tačiau jie ūkininkauja tam, kad suteiktų kažkokių galimybių papildomai pramonės vienam ar kitam sektoriui. Tad štai, galbūt tai galėtų būti savotiškos durys į išmanę specializaciją. Ir manau, kad Sabina papildys mane. Prašau. Was... Pabandysiu. Man atrodo, kad jau buvo gana išsamei atsakyta. Aš gal tik e, nežymiai papildysiu, pažiūrėjau, dėl tam tikrų tematinių klausimų. Kaip kad sakė panas Celler, Jeigu yra lėšų koncentruojamas e, į e, regionų poreikius, tai yra e, žymiai prasmingiau negu kad nurodinėjimas regionams, kokius reikalavimus, kokius tikslus jie turi vykdyti. Taip pat buvo pateiktas klausimas tarp pasiektų rezultatų ir federalizmo sistemos. Subsidiarumas, kai mes vadovaujame subsidarumo taisyklėmis, tai yra daroma ne šiaip savo, bet siekiant labai konkrečių tikslų, būtent priartinti politiką prie žmonių. Ir politiką reikia gyvendinti tinkamiausių lygmenių. Bet ar tai reiškia, kad visą laiką federalizmas yra pats geriausias dalykas, ar visą laiką viską reikia gyvendinti vietiniu lygmeniu? Aš manau, kad reikia uh, vadovautis keliais skirtingais požiūriais. E, vadovaujantis subsidiarumo e, principu galima įgyvendinti tam tikrus tikslus. Daug kas priklauso ir nuo turimų pajėgumų, finansavimo, kitokių aspektų. Dėl sėkmės faktorių, man atrodo, jie jau buvo paminėti. Apie tai buvo kalbėta ir prezentacijos metu, kai buvo e, kalbė, kalbama apie vadovavimą, apie įvairius e, institucinių ir administracinių sistemų aspektus. Mes atlikome tyrimus dėl uh, daugia pakopio valdymo ir jo susijimo su e, Europos strategija 2020. Aš dabar e, vis, visų aspektų konkrečiai neatsimenu, bet žinau, kad jie buvo paskelbti viešai. Taip pat buvo kalbėta ir apie didesnių galių suteikimo vietos institucijoms. Čia pasakysiu štai ką. Skirtingų e, lygmenų e, institucijos turi skirtingas funkcijas. Viskas, aišku, užima laiko ir reikia nemažai ištvermės, reikia e, išnaudoti visus pajėgumus, bet mes nieko negalime kažko, priversti kažko daryti. Vietos institucijos pačios turi norėti imtis veiksmų jeigu šiuo metu vietos institucijos nieko nenori daryti, mes jų negalime priversti. Tai tiesiog turėtų, tai užims daugiau laiko. Dėl to, kokį poveikį teritorinis valdymas turi Europą 2020. Mes daugiau dėmesio skiriame e, valdymui įvairiais lygmenimis. Ir kad ir koks valdymo modelis būtų pasirinktas, jis daugiau ar mažiau vis tiek siejasi su regionų valdymu, atsižvelgimu į, į regionų poreikius ir ilgalaikę perspektyvą. Ir labai dažnai pasiekti rezultatai e, skiriasi nuo, to, e, nuo tų tikslų, kurie buvo išsibriežti e, pradžioje pavyzdžiui, energetinio efektyvumo tikslai. galbūt kai kuriais atvejais net nėra pilnai suvokiama, kad prisidama prie e, Europos strategijos 2020 tikslų įgyvendinimo. Galbūt vietos institucijoms nėra taip jau svarbu prisidėti prie europinės strategijos, joms, buvo, joms yra svarbiau gyventinti regioninę politiką. Gal tiek iš mano pusės dar, stiks, dar galės pasisakyti ir e, kiti pranešėjai. Ačiū. Panas Šuman, nelgiau kaip dvi minutės, prašom. Ačiū. Buvo keletą kartų paminėtas e, klausimas, kaip vietos institucijos yra susijusios su e, strategija 2020 ir ekonomikos augimo. Man atrodo, kad atsakymas į šį klausimą labai aiškus. Pažvelkime į miestų teritorijas Europoje. Maždaug 50 procentų viso ES BVP yra sukūriama miestuose. Ir koks yra ryšys tarp e, miestų teritorijų valdymo ir miestų teritorijų sąsajų? Man atrodo, tos sąsajos labai aiškios. E, tos miestų teritorijos, kur yra koordinuojami veiksmai tarp įvairių savivaldybių, yra žymiai e, produktyvesnės negu kad tos miestų teritorijos, kur nėra kelias savivaldybės apmančios uh, E, institucijoms. Ir iš tikrųjų dėl to galima sakyti, kad egzistuoja tikrai labai aiškus e, ryšys e, tarp ekonomikos augimo ir valdžios, vietos valdžios institucijų. Taip pat Buvo kalbėta apie tai, koks turėtų būti e, pats e, teisingiausias e, decentralizavimo ligmuo. Kalbant apie vietos valdžios institucijų išlaidas, tai matome, kad daugiausiai išlaidų patiria tos šalis, kur yra didžiuliai institucijų pajėgumai. Bet jeigu pažvelgtumėm į tas šalis, kur yra mažai e, subnacionalinių institucijų, tai tokių e, šalių institucijų pajėgumai yra silpnesni ir jiems, joms netaip gerai sekasi ekonominė prasme. Jeigu yra e, perduodama daugiau atsakomybės subnacionaliniams institucijoms, tai yra pagerinami instituciniai gebėjimai. Taigi visų pirma reikėtų vertinti subnacionalinių institucinių gebėjimus. Ir jeigu mes norime skatinti decentralizavimą, tai yra, kad e, subnacionalinės institucijos įgytų daugiau kompetencijų, beje, EBPO paprastai e, e, tokį požiūrį remia, tai svarbu visų pirma stiprinti administracinius gebėjimus subnacionalinių institucijų lygmenis lygmenių. Mes ties, negalime tiesiog paimti ir perduoti atsakomybės su nacionalinėms institucijoms prieš tai nepasirūpinę tų institucijų administraciniais gebėjimais. Ačiū. Dėkoju. Vandelė, gal jūs norėtumėte ką nors pridurti? Mes dabar vat, štai užbaigėme diskusiją ir jums dvi minutės. Dėkoju, dėkoju, aš pats dvi minutės. Norėčiau tris dalykus paminėti atsakydamas į klausimus, e, tai papildamas atsakymus į klausimus, kuriuos atliko kolegos. Kai dėl administracinės struktūros e, naujos sąrangos numatymo ar naujų struktūrų sukūrimo, mes savo atveju priejome prie išvados, kad visą tą diskusiją pradėti nebūtų įmanomas dalykas mes tiesiog užkilime klausimą, o kasgi sudaro teritoriją. Mes manome, kad turime kalbėti apie vyriausybę, ji sukuria teritorijas, tačiau šiuo atveju ne visai taip. Tai pirmiausia yra žmonės ir privatus investuotojai. Ir manau, kad toks apibrėžimas ir būtų geriausias. Mes ko gero neturėtume nuolatos kontroliuoti teritorijų kompleksiškumo, versdami viską vyriausybinėmis struktūromis ir galbūt nesutiksiu su kolega iš ABPO. Tačiau norėčiau pasakyti, kad regione nėra kokios nors vienos funkcijos. Jų yra daug ir dažnai jos, e, jų funkcijos persikloja vienos su kitomis. Tiesiog būtina laikytis labiau tinklo požiūrio. E, mes bent jau taip darėme. Kitas dalykas, kurį noriu paminėti. Administracinių gebėjimų aspektas. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad taip, štai yra labai svarbi iš ankstinė sąlyga. Mačiau ne kartą restruktūruojant savo departamentą per pasarusius 10-15 metų. Ir galiu pasakyti, kad sukurti kultūrą, kur žmonės ir valstybės tarnautojai gali vystyti idėjas, prisimti atsakomybę ir e, vadovauti tokiems projektams yra esminis dalykas. Visą tai yra būtina. Tai reiškia, kad žmonėms būtina suteikti, suteikti reikiamas galimybės, tai nelengva įgyvendinti. Bet pirmiausia, turime kalbėti apie kultūrą tam tikrą suformuotą administracijoje, viešajame valdyme. Ir tai yra labai sudėtinga tema, kai tenka jos imtis. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, yra turinio svarba. Taip, aš manau, kad teritorinės vystimasis, teritorinė sanklauda pirmiausia turi būti turinio dalykas. Nes teritorinė sanklauda, tas teritorinės politikas skirtingomis daro tai, kokie tikslai visuomenės yra pasirenkami. Būtina ieškoti pridėtinės vertės, būrent, traugiant keleto dalykų pridėtinę vertę. Be abejo, e, kolega Vanisalroj sakė, kad mes turim siekti ekonomikos saugimo ir darbo vietų kūrimo, tačiau teritorinio valdymo e, kontekste to negalime daryti atsiedami visos problematikos nuo klimato kaitos, nuo energijos efektyvumo projektų. Tai štai, jeigu mes kurime darbo vietas, siekiame ekonomikos augimo, tuo aspektu irgi pamiršti negalime. Ir tai, ko gero, yra esmė to, kokios turėtų būti teritorinio vystimo, kokie turėtų būti teritorinio vystimo projektai teritorinis vystimas nėra kaip atskiras projektas. Tai yra susiję pirmiausia su įvairių projektų valdymu. Būtina tos projektus būrti draugėm ir bent jau mes būtent į tai dėjome lėšas. Mes stengiamės investuoti į pastangą sutelkti kartu žmonės, kad būtų gyvendinti įvairūs projektai. Mes kvietėme žmonės permastyti savo individualias pradinės idėjas ir projektus. Ir tai yra labai svarbus žingsnis siekiant pritraukti privačius investuotojus, nes štai jų prašote atlikti ką nors papildymo, kažką pakeisti, kad būtų galima sukurti visuomenį tam tikrą pridėtinę vertę. Dėkoju. You, thank you very... Pirmininkė, ačiū. Ar norėtų komentuoti Europos komisijos atstovai. Regis, ne. Taip, taip, prašau. <clears throat> Labai ačiū, pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Visų pirma, ačiū už tai, kad mus pakvietėte. Noriu taip pat padėkoti už puikų bendradarbiavimą tarp regi e, komiteto ir Europos komisijos. Taip pat labai ačiū už tai, kad surinkėte šį praktinį seminarą, išgirdome tris labai vertingus pranešimus ir sudalyvavome diskusijoje. Gal galėčiau šiek tiek, gal galėčiau paminėti keletą faktų, keletą skaičių. Pirmoje prezentacijoje buvo sakyta, kad kokį, kokį poveikį e, e, finansavimas gali turėti e, teritorijų sanglaudai. Taigi, kalbant apie teritorinės investicijas, iš tikrųjų yra tokių atvejų, kai valstybės narės skiria lėšų tvariai miestų ir kaimų plėtrai. Panašu, kad tai yra 4 procentai ir mes apie tai galėsime plačiau kalbėti ateinančiais metais. Dar nėra baigtos darybos su visomis valstybėmis narėmis, bet ko gero skaičiai iš esmės nesikeitė. Kiek skiria lėšų valstybės narės e, e, miestų ir kaimų plėtrai? E, Tai dabar sudaro apie 7,5-8 procentus, ES teisės aktas yra numatyta 5 procentai, taigi e, tas finansavimas yra viršėjamas, tai yra labai džiugus rodiklis. Nėra mm, taikomos prievalės jokiai valstybei nariai, bet mes pastebėjome, kad 17 valstybių narių e, e, finansavimą taiko ir kitiems regionams. Siekiam, siekiama ir sinergijos efekto. Matome, kad dėl to padidėjo SLD finansavimas. Apie tai bus galima kalbėti ateityje, kol kas viskas dar tik tais prasideda, dar vyksta dėrybos. Labai ačiū. Dabar jau galime baigti šią diskusiją. Ir galime eiti prie pirmo mūsų darbo atvarkės klausimo. Kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra ES 2016 metų finansinių metų bendrasis biudžetas visi skirsniai. Pane Spirak yra mūsų pranešėja, jį atėjo salę. Jūs žinote, kad komisija jau paskelbė samatą 2016 metams. E, tai buvo padaryta gegužės 27 dieną, nuo birželio 24 dieną buvo paskelbtas konsoliduotas biudžeto projektas. Na ir e, pirmame B skyriuje yra e, siūloma tokia suma kaip beveik 51 tūkstantis milijonų, 51 milijardas eurų įsipareigojimams asignavimų įsipareigojimams, o taip pat ir maždaug 409 milijardai mokėjimų įsipareigojimams. Ir e, čia šiame procese biudžeto komitetui e, e, tenka svarbiausias vaidmuo. Šiandien mūsų pranešėja panė Spirakė pateiks savo nuomonės projektą apie būsimą biudžetą. Aš siūlau pakeitimus teikti iki Liepos 27 dienos pirmadienio. 5 valandos po pietų. Taigi, jeigu iki Liepos 27 dienos bus pakeitimų, tai e, dėl jų bus galima balsuoti mūsų komiteto posėdėje, kuris įvyks rugsėjo 17 dieną. Biudžeto komitete balsavimas įvyks spalio 12-13 dienomis. Taigi e, į mūsų nuomonę bus atsižvelgta ir biudžeto komitete. Aš siūlyčiau skirti vieną valandą mūsų diskusiją apie biudžetą. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį poniai Spiraki, paskui pasisakys ir šešėlinė pranešėjai bei e, didžiai redžio e, e, atstovas. Pradėkime diskusiją nuo ponios Spiraki, prašom žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Rengiau šią nuomonę atsižvelgdama 16 metų biudžeto projektą ir jo poveikį regioniniam vystimuisi. Nors tarybos pozicija buvo patvirtinta visai neseniai, yra dalykų, kurie susijęs su regioninė plėtra, kurie bus aptarti pirmo svarstymo metu. Pirmiausia, pirmiausia dėl, dėl mokėjimo atidėjimo. Pastebėjau, kad yra tam tikrų dalykų minimų e, šiame biudžeto projekte lyginant 2014 metais. Būtina, kad tos sumos kad tos sumos būtų pakankamos, kad būtų galima užtikrinti tuos iš ankstinius atitėdimus. 15 metų lėšos yra perkeltos 16-17 metų projektams vietoj to, kad būtų nukreiptos į 2017-2020 metų projektus. Asignavimai mokėjimams iki 17, nuo 17-20 metų laikotarpiui e, gali vėluoti. Ir gali sukelti nesklandumų atidėjimui e, kitais laikotarpiais Visą tai svarbu e, paminėti dėl šio dokumento, kurį parengė Europos komisija. Man atrodo, būtina užtikrinti geresnį įgyventinimą dokumentų ir užtikrinti geresnę makroekonominę priežiūrą. Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė, noriu padėkoti už bendradarbiavimą rengiant ankstesnę nuomonę dėl 16 metų biudžeto projekto ir lauksiu visų jūsų kolegos indėlių. Thank you, thank you very much. Now I'll give... Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Jis, štai kolega yra šešėlinis pranešėjas. Prašom. Well her, uh... Ponas Vogan, dėkoju už tuos pamastymus, kurie trumpi, bet labai svarbus. Norėjau tarti keletą žodžių dėl 4 procentų mokėjimų sumažėjimo. Europos komisija ko gero atliks savo vertinimą ir analizę. Tačiau 4 procentų sumažinimas vienas B rubrikoje gali būti tas kur, dalykas, dėl kurio gali kilti sunkumų kitą metą. Turime laidžiai stebėti, kaip viskas vyksta. Paranešė taip pat stebėjo mokėjimų atidėjimo klausimą. Apie tai mes esame daug kalbėjo, 25 milijonus tai siekia pernai, 2 milijardai šių metų pabaigoje. Aš manau, kad mes turime iškelti klausimą, iš kurgi bus paimta lėšų tiems veiksmams, nes mokėjimams poreikis yra didžiulis. Tad būtų naudinga, manau, mums visiems išgirsti apie pavyzdžius e, tų problemų, kuriuos sukėlė mokėjimo atidėjimas. Regionuose taip pat, man atrodo, tokių pavyzdžių galėtume rasti, kai verslo organizacijos ar, ar kitos struktūros turėjo vėluoti dėl to, kad pritrūko mokėjimų. Man atrodo, turime peržiūrėti šį aspektą. Tai štai e, su pranešėja galėsime aptarti dar ir kitus aspektus. Kai štai, štai pavyzdžiui, kofinansavimas valstybės narės ir regionai irgi dar ieško lėšų projektų kofinansavimo, kad tie projektai galėtų vykti. Ir tas naujasis fondas strateginių investicijų, man atrodo, galėtų papildyti struktūrinius fondus, tačiau reikia išsiaiškinti, ar tas papildomumas yra numatytas ir ar bus galima tuo mm, pasinaudoti. Na, o šiaip, bet tų kelių pastangų, aš jau sakyti, kad džiaugiuosi kolegės pranešimu. Dėkui. Ar kiti kolegos norėtų kalbėti, klausė pirmininkė? Kolega Skilderk, prašau. Dėkui. Europos Sąjunga visa dabar bando pasiekti ekonomikos saugimo ir su, su, sukurti darbo vietų, ypač dabar turi tuomenį situaciją Graikijoje. Džiaugiuosi, kad galiu paremti pranešėjos poziciją. Mums reikia darbo vietų, mums reikia ekonomikos augimo. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kam skirti viešasias lėšas, kad būtų galima pasiekti kokybiškų rezultatų. Kitas dalykas, jeigu norime pasiekti visų norimų tikslų, yra e, toks, mes turime užtikrinti, kad pinigai yra išmokami laik, laiku, kitaip tas mokėjimo atidėjimas gali pakengti projektų sėkmiai, mažos ir vidutinės įmonės. Vietos valdymo struktūros e, ta, šiame kontekste yra labai pažeidžiamos. Jeigu negaunama mokėjimų, tai tuomet šiems nepavyksta gyvendinti projektų. Dėl to manome, kad būtent šiai problemai išspręsti turi būti skiriamas didesnis dėmesys. Ačiū. Dėkoju, kolega Jakovčič. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Šklets puikia kruotų kalba pasakė tai, ką norėjau pasakyti aš pats. Tad ne, nekartosiu to, kas buvo pasakyta, kad negaištume be reikalo laiko. Tačiau norėčiau pasakyti, kad remiu ponios Spirakį nuomonę. Norėčiau tik pridėti vieną tokią detalę, kur aš skaičiau poniai Spirakį ir ponui Vogan. Aš manau, kad yra įmanoma <coughs> E, padaryti štai ką, įtraukti nuorodą į e, paminėti naują strategiją Adrijos jūros, šalia viduržėm jūros strategijos. Mes e, grįžime prie to klausimo rugsėjai, tačiau manau, kad būtų puiku pabrėžti, kad šios strategijos įgyvendinimui tikrai reikėtų turėti tam tikras priemonės, tokias, ko, ko, kokiamis gali naudotis kitos strategijos. Pavyzdžiui, gal būtų įmanoma įtraukti tai į nuomonę ir pradėti mąstyti apie tai, kaip galėsime pasitelkti reikiamas priemonės šios strategijos gyvendinimui. Ačiū. Ačiū, ponė Damatu. Grazie, grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Spiraki už visą nuveiktą darbą. Pritariu jo susirūpinimui dėl 4 procentų sumažinimui pirmoj, pirmame e, e, skyriuje. Kalbame apie e, žymiai mažesnį finansavimą negu kad 2015 metais. Iš tikrųjų, tų lėšų reikia dar, kad būtų padėktos, padengtos 2015 metų pabaigos sąskaitos, tai yra apie 20 milijardų eurų. Kalbant apie 2016 metų biudžetą, svarbu užtikrinti, kad nebūtų kartojamos e, praeities klaidos dėl pirmo B skyriaus. Ir taip pat e, aš manau, kad reikėtų nustatyti labai e, aiškiai išreikštus vertinimo koficientus arba rodiklius. Jūs tikriausiai žinote, kad sanglaudos politikos e, tikslai turėtų būti labai aiškiai apibriežti, tam, kad lėšos tiesiog nebūtų išvaistytos. Yra dar tokių regionų, e, kurie e, jau nemažai metų naudoja struktūrinių fondų lėšos, tačiau pasiekti rezultatai labai kuklus. E, svarbu, kad e, būtų ne mažinimas e, finansavimas regionams, bet kad būtų naudojamasi tinkamais veiklos vertinimo rodikliais, tam, kad būtų suprasta, kur buvo padarytos klaidos ir tam, kad piliečiai geriau suprastų, kad problemos kyla ne dėl finansavimo dydžio, bet dėl finansavimo panaudojimo. Ir dar viena pastaba dėl administracinių pajėgumų. Vienas iš. E, ir, ir iš tikrųjų, e, kai mes kalbame apie biudžetą, tai turėtumėm nepamiršti ir pačių sanglaudos politikos tikslų. Thank you. Uh, in the, in... Ponas Etheridge. Ačiū. Aš jau ne vienerius metus dirbu šiame komitete e, ir kiekvienais metais ta pati istorija vyksta diskusijos apie įvairius projektus ir planus. E, tie projektai susiję su įvairiais gyvenimo aspektais. Ir šiame komitete kalbama apie milijardų eurų panaudojimą. Tokios diskusijos vyksta nuolat. Ir visą laiką sakoma, kad lėšų trūksta. Na, o mano asmeninė nuomonė yra štai kokia. E, lėšos turėtų būti panaudojamos labai specifiniams projektams, konkretiems tikslams, tam, kad atsigautų regiono ekonomika. Dabar matome, kad yra išvaistomos didžiulės lėšos, tai yra neatsakinga. Ir Kai kurie projektai tikrai labai ambicingi, bet e, e, pasiekti tikslai yra tikrai labai kuklus, pasiekti rezultatai labai kuklus. Taigi, aš manau, kad reikėtų elgtis atsargiau. E, žodžiai gali būti ir gražus, bet pagalvokime apie realią padėtį, kaip geriau panaudoti lėšas. Na wstępie chciałbym pogratulować bardzo serdecznie pani poseł. Ponas Hetman, ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegijai Spirakį. Manau, kad ji parengė tikrai puikų pranešimą. Ir iš tikrųjų mes esame e, susirūpinę dėl to, kad lėšos anglodos politikai sumažė 4 procentais Ir aš manau, kad reikėtų išgirsti ir komisijos paaiškinimu. Komisija mums e, turėtų paaiškinti, kaip išeiti iš šios situacijos, kai nuolat trūksta lėšų projektams. Ir taip pat e, e, reikėtų pagalvoti, ką daryti su tomis sąskaitomis, kurios likščiau neapmokėtos. Ačiū. Aš norėčiau dar vėliau suteikti žodį ir komisijos atstovui. Jūs galėsite e, sureaguoti į tai, kaip pasisakys ir kiti komiteto nariai. Aš norėčiau Jūs informuoti dar, kad e, Regi komiteto darbo grupė surengė susitikimą, kur ir buvo kalbama apie vėluojančius mokėjimus, atidėtus mokėjimus mes gavome išsamios informacijos iš Europos komisijos apie tai, kaip Europos komisija planuoja išspręsti šią problemą. Esu labai dėkinga poniai Spirakė, nes ji dalyvavo, nes ji dalyvavo šiame posėdėje ir mes galėjome apie viską pakal, pakalbėti. Komiteto nariams mes jau steikime visą informaciją pavykusio darbo grupės posėdžio. Esu tikra, kad prie šio klausimo mes dar grįšime vėliau ir vėl apie viską kalbėsime. Ir noriu Jūs patikinti, kad visi gausite reikalingą informaciją, nes Europos komisijos jau parengė šią informaciją regi komiteto nariams. Tai tokia būtų mano pastaba, o dabar suteiksiu žodį ponui Bruo. Merci, Madame la Présidente. Le projet d'avis. Euh, Ačiū pirmininkė. Nuomonės projektas sako, kad NSB e, kreditų, e, kreditai smūgs ir 2016 metais numatytas labai kuklus augimas, 1,6 procento tik tai. Pirma problema yra ta, kad e, tema susijusi su aukštuoju su, su augimu perina nuo 1,5 iki 40 milijardų tiksliau sumažėjo 40 procentų ir e, mokėjimo atidėjimai pasiekė rekordinį lygį ir visa tai e, stato į didelį pavojų e, operacinių programų autorius valstybėse narėse. Dėl to ir mokėjimai turėtų vėluoti. Čia ES ir toliau praranda savo patikimumą, kadangi e, viešųjų pinigų perdalymas stringa ir dėl to e, regionų projektai yra užmirštami, nors mūsų žmonėms jie rūpi labiausiai. Kaip galvojate, kaip tie regionai galės kompensuoti mokėjimų vėlavimus, kurie dar labiau didės? E, kadangi e, šiaip tai finansų trūksta ir visa tai turės įtakos ir kitiems biudžeto, e, kitoms biudžeto eilutėms. Reikia padengti mažas įmonės, kurti į darbo vietas, tačiau niekas nežino, kaip, kokios veiklos reikia imtis mažoms ir vidutinėms įmonėms labiausiai neįtikimas dalykas, kad visas biudžetas ES numato 2016 metais mokėjimo kreditų e, e, asignavimų smukimą. Septyniolika procentų e, didėja su išlaidos susijusios su migrantų prieimimu. E, ši 21 procentų ir e, dar, dar daugiau tos išlaidos visur didėja. Štai ką norėjau paminėti jūsų komitetui. Ačiū, ponas Van Nistelrooy. Voorzitter, ik sluit graag aan bij de opmerkingen die al gemaakt zijn. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie tų pastabų, kurios jau buvo išsakytos. Pirmas e, galbūt e, klausimas galėtų būti e, išnagrinėtas stipriau. Aš norėčiau taip pat tarti tokį žodį e, neraminantis. Taigi pirmas straipsnis, antras straipsnis, jeigu skirsite mažiau pinigų, tai kaip tas problemas išspręsime. Reikia kažkokio sprendimo eksmachina, kad valstybės narės galėtų savo programas vykdyti. Jeigu tikitės, kad tos programos, e, valstybės narės nedarys, e, nevykdys programų ir turėsite pinigų, tai jūs klystate. Aišku, kažkiek tai turėsite, tačiau tiek, kiek norėsite, tai tikrai ne. Neaišku, kaip 2015 metais bus tvarkomasi su biudžetiniais reikalais, nes jokių, e, jokio pagerėjimo nenusimato. 45 milijardai yra numatyti, kas įvyks 2016. Kažkas įvyks, bet neaišku kas. Bus nauja kažkokia programa, ta programa veiks, tačiau neaišku, kaip ji bus finansuojama, todėl turime e, reišti susirūpinimą. Galbūt e, pirmininkas galėtų pasakyti, kaip e, veikti su šita, kaip elgtis su šita veiksmų programa. Mums reikia parašyti e, pranešimą, bet vis tik tais nereikia laukti 2015 metų pabaigos tam, kad sukurtume veiksmų programą. Visi mes esame to liečiami ir mes iš tiesų labai susirūpinę, kad viskas, kas e, yra numatyta, turės kažkokios tai įtakos. Tai įtaka bus neigiama. Žaviuosi panės pirakė, kuri čia ramiai linksi galvą ir jeigu aš jos paklausiu, Paklau, ir kai aš jos paklausiau, ar miegojo šią naktį, tai jinai man atsakė ne. Taigi, įsivaizduokite, e, kaip dabar mes visi esame susirūpinę ir už jūs esame ir labai susirūpinę ir Graikija ir jumis. Dėkoju. Suteiksiu žodį ponui Zubisičke iš regionų generalinio direktorato iš Europos komisijos. Ačiū. Gerbėjai Europos parlamento nariai, norėčiau pažymėti du dalykus. Pirmasis, kaip jūs ir minėjote, yra tai, kad veikia stebėsenos grupė. Mes vertiname mokėjimo atidėlėjimus, stebime 16 e, metų biudžeto rengimą, jis jau yra parengtas. Turime spręsti 17.30 kitų metų atidėjimo mokėjimo problemą. 13-17 metų laikotarpio problemas jau išsprendėme, mes esame nusprendę paskui, kad mažinimo biudžete nebebus įsipareigojimams, kalbant apie asmenius įsipareigojimams, 14-20 laikotarpis gali būti E, sudėtingas, nes baigėsi, tai nes kai kurios programos e, baigėsi 14 metais, 15 metais ir reikia jas apmokėti tinkamai. Tam reikia asignavimų, kad būtų galima tas programas įgyvendinti. Tai ir tas mokėjimo atidėjimas yra laukiamas šių metų pabaigoje padengti nepriemokoms dėl mokėjimų vėlavimo. Kol kas galiu patikinti, kad valstybės narės sulaukia mokėjimų. Vyksta dėrybos dėl 14-20 metų laikotarpio finansavimo. Kaip žinia, darome viską, kas įmanoma, kad susitvarkytume su situacija. Tačiau egzistuoja prefinansavimo sistema, kuri padeda 14-20 metų programų finansavimui galima užtikrinti nuolatinį lėšų srautą programoms ir naudos gavėjams. Tai padeda tas programas įgyventi. Dabar vyksta dėrybos dėl biudžeto projektų ir jūs, kaip žinia, esate apie visas tas dėrybas informuoti. Ačiū. Pirminkė, ačiū. Pone Spiraki, ar norėtumėte reaguoti, apibendrinti? Ačiū. Pone pirmininkė, aš jau jums sakiau, kad lauksiu kolegų pakeitimų ir atsižvelgsiu į viską, kas buvo pasakyta čia mūsų posėdėje. Dėkui. Pirmininkė, ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje norėčiau priminti, kad Liepos 27 15.30 e, yra e, laikas skirtas pateikti pakeitimams ir balsuosime rugsėjo 17 dieną. Dabar tęsime savo darbo tvarkę toliau, vyks koordinatorių posėdis. Visi kiti kolegos